Liebe Kollegen, dear colleagues, gerbiami kolegos, you to take your seats. prašome užimti savo vietas, prašome nutraukti kalbas, nes norime pradėti balsavimą. Ar veikia įranga? Veikia gerai. Gerbiami kolegos, Sveikinu Jūs susirinkusius į mūsų šiandieninį posėdį. Kaip žinote, mes balsuosime dėl pranešimo, kuris dar kartą buvo nagrinėtas komitete praėjusią savaitę Strasbūrę ketvirtadienį, o paskui, kai pasibaigs balsavimas, vyks koordinatorių posėdis tiesiog mes to koordinatorių posėdžio metu gal, pagalvosime, kaip turėtume dirbti ateityje. Na, o dabar pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra balsavimas. Nėra jokių specialių paaiškinimų ar informacijos, kurią aš galėčiau suteikti jums. Tai tuomet iš karto pereikime prie trečiojo darbo tvarkės punkto, tai yra prie balsavimo. Norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, pagal statutus mes turime šiandien balsuoti, buvo patikrinta, taigi mes, mums nebus jokių problemų balsuojant dėl kompromisinio pasiūlymo. Paskui, kai balsuos, balsuosime dėl kompromisinio pasiūlymo, o paskui balsuosime dėl. E, Ne, jeigu nubalsuosime dėl kompromiso, ne pasiūlymo teigiamai, tai tuomet atkris visi šeši, virš 600 pakeitimų. Martinai, dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs kalbate apie kompromisinį pasiūlymą. Kaip nepriklausomas narys ir ne partijos narys, aš galiu pasakyti, kad kalbant apie kompromisus, e, mes, nepriklausomi parlamento nariai, negalime. Pakankamai aiškia žinia iš parlamento. Nepaisant to, dar nemažai yra netikrumo neužtikrintumo, nežinome, ar Europa iš tikrųjų gali mobilizuotis, pasinaudoti visais turimais kozeriais tam, kad laimėtų ateities mūšius tiek savo piliečių, tiek viso pasaulio labui. Manau, kad šiame komitete kiekvienas parlamentaras parodė ir pademonstravo savo valią, angažuotumą taip pat ir komiteto pirmininkas. Manau, kad tai yra visų mūsų kolektyvinė sėkmė. Jeigu įsigilintume į dokumentų tekstus, tai nuo darbų pradžios kai kas pasikeitė, bet visi šie rimti pasiūlymai, kuriuos dabar galėjo ir privalėjo valstybių narių ir kitų ES institucijų atžvilgių pateikti Europos parlamentas. Visi šie pasiūlymai yra dokumento tekste, taigi baigėsi vienas darbų etapas, o dabar turime dar rimčiau sutelkti paėgas tam, kad per plenarinį posėdį galėtume išlaikyti tą pačią dinamiką kaip komitete ir kad pasiektume tokio pačio rezultato. Galbūt mes parlamente kartais naudojame tam tikrus naujoviškus darbo metodus, kad pasiektume šių rezultatų aplinkiniais keliais, tačiau kiekvienas mūsų turime į išorę stengtis e, e, elgtis taip, kad e, tikrai darytume įtaką vykstančiams procesams. To iš mūsų yra tikimasi. Galiu tik prisiminti, kai darbų pradžioje mes buvome nusiteikę ryštingai veikti e, tų neiškių aplinkybių kažkur rūkė pasiklydusių kontekste. Mes siekiame viešos diskusijos dėl Europos ateities galimybių ir iššūkių. Manau, kad šiandien patvirtintas tekstas yra geras pagrindas bendradarbiauti su kitomis institucijomis. Dar kartą dėkoju kolegoms už ryštą ir energiją. Ir Džiaugiuosi, kad kartu su jumis galėjau prisidėti prie šio teksto rengimo. Šis dokumentas yra mūsų vilties dėl Europos ateities ženklas ir e, priemonė kovoti prieš valstybių narių nacionalinį egoizmą. Pirmininkas. Manau, kad e, dėl e, laiko tvarkaraščių, tai šios dienos balsavimas buvo pati tinkamiausia data, nes artimiausiamis dienomis savo pasiūlymus pateiks komisijos darbo grupės tarybos pirmininko Van Rompiojaus darbo grupė, taigi labai gerai, kad parlamento balsas šiame chore taip pat girdimas e, ir kad mes patvirtiname šį dokumentą didelę balsų daugumą, nors politinės pažiūros mūsų ir skiriasi, bet e, parlamentas parodė, kad krizės akivaizdoje gali kalbėti vienu balsu, tai yra svarbi žinia mūsų piliečiams. Ačiū labai visiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Balsavimas baigtas ir aš dabar prašau pasilikti komiteto koordinatorius tolesniam posėdžiui, minčių pasikeitimui, visų kitų prašau palikti salę. Ačiū.